ir tikiuosi, kad poryt Eurosur reglamentą jau turėsime. Labai ačiū. Dėkoju kolega Mulderį. Diskusiją baigiame. Balsuosime rytoj 12 valandą. Kitas darbo tvarkės punktas yra komisijos pareiškimas dėl SWIFT, SWIFT susitarimo sustabdymo gavus NSA stebėjimo rezultatus. Ir pirmiausia, norėčiau steigti žodį poniai Malmström. Ačiū ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Esu šiandien čia tam, kad informuočiau jūs apie veiksmus, kurių nusprendžiau imtis dėl spaudoje pasirodžiusių pranešimų dėl nacionalinės saugumo agentūros į, dėl ES ir JAV TFTP susitarimo. Mes žinome, jog buvo denamos pastangos stebėti šį dalyką, diskusijos vyko ir toliau, mums yra būtina išsiaiškinti daugelį klausimų. Po to, kai pasirodė pirmieji pareiškimai spaudoje, kaip jau sakiau jums tuo metu, aš ėmiausi netidėliausnių veiksmų. Lap, Liepos mėnesį aš išsiunčiau laišką savo JAF atitinkamam pareigūnui ir rugsėjo mėnesį paskambinau išdo departamento sekretoriui ponui Kovenui dėl tų teigiamų pasiklausimų. Paskui aš išsiunčiau laišką, kuriame prašiau pradėti konsultacijas pagal e, susitarimo 19 straipsnį. Kaip žinome, Tai yra reglamentuojama susidarime tokiais atvejais, jeigu kyla klausimų, kuriuos reikėtų išsiaiškinti. Atsakant į mano laišką, Ir aš pasidalijau šiuo laišku su Libė komitetu e, rugsėjo 23 dieną. JAF institucija pateikė kai kurios paaiškinimus, tačiau išliko neatsakyti tam tikri svarbus klausimai. Todėl šį pirmadienį aš susitikau su sekretoriumi Kolinu Briuselėje. Džiugiuosi, jog jis atvyko, nepaisant biudžetinių suvaržymų. Mes turėjome labai atvirą ir ilgą diskusiją ir jis paaiškino daugelį svarbių klausimų. To susitikimo metu pasekretorius Kovenas aiškiai pasakė, jog po to, kai įsigaliojo TFTP susitarimas, JAF vyriausybė nerinko e, informacijos iš SWIFT, pagal SWIFT sistemą. Ir aš pareiškiau, jog būtina turėti tokius labai svarbius e, paaiškinimus patvirtinimą jų raštu. būtina, kad ES gautų tokią svarbią informaciją pagal SWIFT formatą. Aš taip pat paprašiau pateikti tolesnius paaiškinimus raštu, tam, kad būtų visiškai aišku, jog tokie mechanizmai nesikerta su e, TFTP susitarimu. JAV vyriausybė neskleidė jokių duomenų dėl to, jog toks susitarimas būtų buvęs pažeistas. Dar mums yra reikalinga sulaukti tolesnių paaiškinimų prieš perinant prie galutinių išvadų. Konsultacijos su JAV ir toliau išlieka mano darbo tvarkėje ir aš darysiu viską, ką galiu, kad gaučiau visą informaciją artimoje ateityje. Ir taip padarysiu viską, kad jūs būtumėte visiškai informuoti apie tai, kas vyksta ir koks bus šių konsultacijų rezultatas. Labai ačiū. Dėkoju komisijos narė ir dabar politinių frakcijų vardu kalbės kiti kolegos ir pirmiausia žodį suteiksime poniai Dijas Demera, EPP frakcijos vardu. Ponas Dijas Demera. Dėkoju. Praėjusioje plenarinėje sesijoje vyko diskusija dėl e, vidaus e, saugumo ateities strategijos ir aš kalbėjau, jog kovojant su terorizmu reikia sutelkti ir į prevenciją ir šiandieną norėčiau dar kartą atkreipti į tai dėmesį. Žiniasklaidoje buvo nekarta atskleista, jog žmonės yra susirūpinę dėl to, kas vyksta ir mums reikia ieškoti e, įrodymų e, to e, NSA slapto duomenų rinkimo įrodymų. Kol kas mes neturime neginčiamų įrodymų ir ponia Malstrom ir Europol vadovas tą pasakė ir ponia Malmström dar kartą tą patvirtino po pokalbio su panu Koinu, kad tie faktai nėra patvirtinti iki galo. Tad e, kol kas dar pagristai abejojama e, būtinybė imtis kažkokiu atsakomųjų priemonių. E, TFTP yra tikrai geras instrumentas, kovojant su teroriz, teroristais, stebint jų veiklą. Tai rodė ir Breiviko Norvegijoje pavyzdys, kur buvo greitai išsiaiškinta, e, e, kas e, vykdė išpolį ir taip pat buvo sutelkti visi reikiami ištekliai. Ir reikėtų dar pasiaiškinti, kaip elgtis tuo atveju, jeigu susitarimą pažeidžia viena iš susitarimo šalių. Tačiau vien, vien, vienpusiškai elgtis negalima. Mums reikia pagerinti ir pašalinti tam tikrus trūkumus ir toliau taikinti, taikyti susitarimą. Šiandieną mes esame kiek susirūpinę, kadangi gali būti, jog yra pažeidžiamos mūsų teisės, mūsų teisė į privatumą ir tai yra teisėtas susirūpinimas. Dėl to mes tengiamės išsiaiškinti viską iki galo. Ir toliau tęsime tyrimus, tačiau nenorime elgtis skubotai. Ponios ir ponai, vis dėlto rizikos negalime išvengti, e, sukuriant e, kitus papildomus rizikos veiksnius. Mes turime ieškoti e, visų galimų įrodymų ir tik tuomet imti, ką nors kaltinti. Dėkoju. Pone Dijas Demera, jūs norėt, kreipėsi kolega Stojanov, norėtų jums užduoti papildomą klausimą. Yes. Благодаря за вниманието. Имам един въпрос към господин Диас Демера. Как... Поня пирмininkė, Norėčiau Dies Demera paklausti, kaipgi jūs, iš kur jūs žinote, kad šis susitarimas yra įsigaliojęs. Pone komisarė pasakė, jog e, kalbė, pakalbėjusi su kolega, jog turime dabar tą sutarimą, kuris galioja. Si Dėkoju. Jeigu jūs būtum, e, būtumėte išklausęs dėmesingai mano žodžių, jūs nebūtumėte uždavęs šio klausimo. Aš nepadariau tokio pareiškimo, kurį jūs man priskiriate. Aš sakiau, kad mes esame susirūpinę, o ne kad mes abejojame. Dėl to parlamentas ir atlieka tyrimą. Be to pridūriau, kad remiantis įtarimais mes negalime e, sustabdyti susitarimo galiojimo. Taigi visų pirma reikia įrodymų. Dėkoju, kolegė Sipel. Ačiū, ponia pirmininkė. Pone Malmström, norėčiau Jums priminti, kad prieš e, nesiniai e, pasteb... iš... įvykusi šį skandalą jau buvo iškel... išreikšta tokių įtarimų ir dar ilgai prieš sudarant susitarimą, e, Junktinės valstijos naudojo SWIFT e, duomenimis, kadangi serveris yra būtent Junktinėse valstijose ir tai išaiškėjo būtent per žiniasklaidą. Ir dabar Junktinės valstijos E, jungtinių valstijų veiksmai, mano manimu, e, ypač verčia kvestionuoti esamą susitarimą ir pono Koeno atsakymas yra labai keistas jūsų pateiktą klausimą, ponia Malmström, kad e, TFTP yra geras dalykas siekiant gauti SWIFT duomenis, jeigu jų neįmanoma gauti kitais kanalais. Tuomet kokiais kitais kanalais? Ir nuo tada, kai buvo priimtas susitarimas, e, e, Europoje e, SWIFT duomenys nėra renkami, tačiau galbūt jie yra renkami per trečiąją šalį. Dėl to man, atru, aš esu įstikinus, kad šio sustarimo toliau gyvendinti negalime. Kaip ponas Demera sakė, mes negalime elgti skubotai žiniasklaidos pranešimai yra jau jau matomi ir žinomi tikrai jau labai seniai. Ir komisija jau prieš, jau gana seniai e, buvo pažadėjusi e, duomenis e, rinkti ES teritorijoje ir apie tuos duomenis ir tie duomenys turi būti kaupiami būtent ES teritorijoje. Ir tai neprieštarautų esamam susitarimui. O jeigu mes turime konkrečius įrodymus, kad NSA elgesi netinkamai, tuomet susitarimą reikėtų iš karto atšaukti, o ne jį tiesiog išaldyti. Mums reikia dabar daryti spaudimą jungtinėms valstijoms, kad šis valstybė įrodytų, ar buvo nusižengta e, e, susitarimui ar ne. Mes negalime savo leisti e, laikyti susitarimo, kuriuo naudodamasis jungtinės valstijos piknaudžiauja duomenimis apie mūsų piliečius. Dėkoju. Thank you, Chair. Um, my EPP call... Pone Intfeld, kolega iš EPP ką tik pasakė, kad mums reikia faktų, kad neturime skubėti daryti išvadų. Aš su to visiškai supran, sutinku. Dėl to mane dar labiau stebina, kad nėra atliekamas joks tyrimas. Ne viena valstybė narė nepaprašė Europolo, kiber, Europolo kibernetinių nusikaltimų skyriaus, tai yra tos institucijos, kuri turi atlikti tyrimą, nepaprašė jos atlikti tyrimą. Net ir Niderlandų vyriausybė, kur veikia pagrindinės tarnybinės stotis, netliko tyrimo. Niderlandų vyriausybė sako, kad paliekame tai ekspertų darbo grupiai. Tai yra valstybės tarnautojai, kurie susitinka už uždarų durų ir amerikiečiams jie, sa, amerikiečiai jiems sako, kad viskas yra gerai, mes neįsilaužėme į jūsų tarnybinės stotis. Tačiau manau, kad e, yra pakankamai daug įrodymų, kurie mums mus turėtų priversti nepasitikėti pono Koveno teiginiais, bet iš tikrųjų kreiptis į SWIFT tarnybas ir atlikti tyrimą. Kodėl valstybės narės neprašo Europolo atlikti tyrimo? Kodėl komisija nereikalauja, kad Niderlandų vyriausybė vietoje neišsiaiškintų, e, kas įvyko. Mes nebeturime priežasčių pasitikėti amerikiečiais. Juk kalbame ne tik apie žiniasklaidos pranešimus. E, juk ponas Nauden gavo dokumentų ir amerikiečiai niekada neneigė, kad to nebuvo. Amerikiečiai teigia, kad netu, neturėjo ne, ne, neleistinos prieigos prie tarnybinių stočių, tačiau jie pasilieka tokią teisę. Ir manau, kad jeigu mes nusprendžiame dabar nenutraukti susitarimo, tai bent jau turime sustabdyti jo galiojimą ir atlikti tyrimą. Ir galiausiai e, komisijai noriu pasakyti ir taip pat tarybai Šis susitarimas buvo pirmasis patvirtintas pagal Lisabono sutartį. Tai buvo pirmasis susitarimas, prie kurio prisidėjome. Tačiau, kai mes iš esmės pasirašėme ant to tuščio čekio, tada jau likome už žaidimo ribų. Ir manau, kad tai yra išbandymas. Ir jeigu šis parlamentas patvirtintų pareiškimą, kuriame būtų raginama arba sustabdyti šį sustarimą, arba jį nutraukti. Ir jeigu taryba ir komisija į tai nesižvelgtų, tai reikštų, kad e, į šį parlamentą nežiūrima rimtai ir ateityje šis parlamentas neduos savo sutikimo. Mes čia kalbame apie Europos demokratiją. Dėkoju dabar Albrecht žaliųjų vardu. Uh, really, uh, say, so, uh... Ačiū komisija, komisijos narė. Na, atsakymai geri, kuriuos pateikė ją vyriausybė, bet norėčiau tik tai pakartoti tai, ką sakė Sipel. Ponas Kovenas parašė, kad e, JAF vyriausybė pasinaudoja TFCP sistema tam, kad mes e, negautume tos informacijos iš kitų šaltinių. Na, man atrodo, tai yra akivaizdu, kad jie mėgina išvengti, atsiskaityti už tai, ką daro. Ir jeigu jie netitim, ne, nesilaiko SWIFT susitarimo, akivaizdu, kad taip ir yra, jie pagal savo pačių įstatymus e, naudojasi tais duomenimis. Taigi, man atrodo, jog būtų protinga suspenduoti šį susitarimą ir pradėti tyrimą. JAV vyriausybė ir netgi ir jokia ja, ES institucija netiria šio įvykio kaip galimo kibernetinio išpolio. Mes tikrai turime pasinaudoti Europos parlamente galimybę nutraukti šį susitarimą ir iš naujo susidarėti dėl bendradarbiavimo, dėl policijos bendradarbiavimo su jungtinėmis valstijomis. Įmonės privalo laikytis duomenų saugumo, duomenų apsaugos reglamento ir direktyvos, tam, kad užtikrintų, jog šios taisyklės būtų geriau įgyventinamos ateityje. Labai ačiū. Dabar kolega Kirkop. Pone pirmininkė, komisijos narė, džiaugiuosi, kad mes turime šią galimybę aptarti šiandien šį klausimą. Norėčiau paklausti komisijos narės ir parlamento, ar jie tikrai sąžininkai mano, kad svarbių teisės aktų kovojančių su terorizmu suspendavimas užtikrins Europos saugumą. Edvardo Snaudeno nutekinti dokumentai visoje Europos istorijoje kelia didžiausią grėsmę. Tai yra tiesiog dovanėlė teroristams. Ir jeigu mes kalbame apie dar vienos dovanėlės įteikimą tiems, kurie nuolat kelia grėsmę Europos saugumui, tai yra visiškai absurdiška šio parlamento nariai teigia kalbėt, kalbantis Europos piliečių vardu, bet aš norėčiau kalbėti apie tokią Europą, kuri būtų saugi tiems piliečiams ir jų šeimoms. Todėl manau, kad Europos institucijos turėtų tirti duomenų apsaugos pažeidimus, būtina sustiprinti duomenų apsaugą. Tačiau tai darykime tokiu būdu, kuomet rinksime faktus ir atmesime be to darišką sprendimų prieimimo būdą mes turime pasimokyti būti atsakingesni. Niekas neneigia, kad mes čia esame tam, kad apsaugotume piliečių teisės ir laisvės, bet aš nesu pasirengęs taip daryti rimtai, kylant rizikai jų saugumui ir jų gyvybėms. Europos parlamentas neturėtų imtis tokio neatsakingo požiūrio, tokių svarbių klausimų kadangi tai yra labai svarbus klausimas tarptautinių santykių ir pasaulio saugumo atžvilgių, ar mes dabar suspenduosime visus savo sustarimus, kai tik tai koks nors laikraštis ar kas nors kitas pareikš kokį nepagristą teiginį. Tai kurgi baigsis ta tokia Europa? Ačiū. Pone Intvelt, pone Kirchopai, jums kelia klausimą, ar jūs pritarėte? Ar jūs priimate klausimą iš ponios Intvelt? Gerai. Kolega, džiaugiuosi girdėdama, kad jūs norite gauti faktus. Ar jūs tuomet sutiktumėte paraginti, kad būtų atliktas oficialus tyrimas dėl kibernetinio išpolio ir jūsų partija, Jungtinė karalystė, vyriausybės vardu galbūt galėtų paprašyti tokio tyrimo. Jeigu jūs nepasitikite mumis, jeigu nepasitikite Europos parlamentu, tuomet turėtumėte pasitikėti Europolu. Antra, jūs sakote, jog tai yra būtina saugumui ir kovai su terorizmu. Tačiau sekretorius Koenas pats savo laiške patvirtina, kad duomenys buvo naudojami e, dalykams, kurie nėra susiję su terorizmu. Ar jūs sutiktumėte, kad amerikiečiai turi teisę pasinaudoti duomenėmis tikslais, kurie nėra susiję su terorizmu? Ačiū. Na, aš visuomet iš jūsų, Sofi, sulaukiu mėlynos kortelės ir esu pasirengęs jums pasakyti štai ką. Ir esu įsitikinęs, kad atsakinga institucija visuomet turėtų tyrinėti tokius nepagristus teiginius. Man dėl to nekyla jokių sunkumų, bet man kyla sunkumai dėl štai ko, būtent dėl neįtikėtinai uh, prietaringo ir šališko požiūrio. Aš smerkiu bet kokią šalį ar agentūrą ar šalį kuri taip elgtųsi. Ji neturi būti nuteista, kol nebus surinkti jokie įrodymai. O atrodo, jog parlamentas, šis parlamentas kaip tik taip ir elgėsi ir aš manau, jog tai yra nepriimtina ir neverta. Ačiū. Pone Ernst toliau. Ja, Dank, ähm, Dėkuoju, ponius ir ponai. Tai, ką mes šiandieną darome, tai ir vėl amžinas spėliojimas dėl SWIFT. Kiekvieną kartą taip įvyksta, kai e, kalbame šią temą, konstatuojame, kad niekada nesulaukiame realių faktų, atsakymų. Visuomet e, e, susilaukime kažkokių mislingų pamastymų ir netgi duomenų apsaugos ekspertai. Mes per klausimą jų klausėmės, išklausėme tuos ekspertus ambasadorius iš jungtinių valstijų, jie siūlo ES e, sustabdyti SWIFT galiojimą, kol neišsiaiškinta viskas iki galo. Jie net ir tam nėra pasiryžę. Jie e, e, Junktinės valstijos vis dar teigia, jog SWIFT nebuvo pas, pažeistas. O kas yra to įrodymas ar, ir kokiais, kokiu pagrindu atliekamas tyrimas, kažkokio laiško pagrindu? Kokius konkrečius įrodymus mes turime? Uh, E, normaliomis aplinkybėmis tokie įrodymai nieko nereiškia, tačiau čia panašu, kad jie yra įrodymai. Ir skaitant tą laišką, net nie truputėlio nejaučiame e, problemos real, esmės suvokimo. O juk turime labai konkrečias nuostatas e, SWIFT susitarime, tai yra 21 straipsnio pirmoji dalis Ir aš nesuprantu tos pozicijos, e, e, jungtinių valstybių pozicijos, kurios, kurios, kur, kurią jinai dabar e, demonstruoja. Mums reikėtų bent, bent pamastyti apie SWIFT susitarimo sustabdymą kuriam laikui. Priešingų atveju mes tiesiog vėl būsime visiškai nepatikimi mūsų piliečių akise. Jogászként erős. Pone Morvai, aš esu teisininkė ir esu įsitikinusi, kad e, teisinis nusižengimas turi turėti ir teisinių pasiekmių. Panašu, kad e, Europoje buvo nusižengta e, prieš pačią, pačią Europą ir jos konkrečias įmonės, tačiau nėra jokių teisinių pasiekmių. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į ekolo ataskaitą, kuri buvo, ar pranešimą, kuris buvo parašytas 2000, dar 2001 metais, kur buvo rašoma, jog jungtinės valstijos masiškai e, vykdo masinius e, piliečių pasi, pokalbių pasiklausimus. E, Tačiau iš to nedaromos jokios išvados. Mūsų parlamentas jau daugiau kaip dešimtį metų analizuoja e, nežmoniškas sąlygas Gantanamo kalėjime. Ir tos faktus kad e, e, Junktinių valstybių vyriausybės žinios, žin, su vyriausybės žinia buvo vykdomi kankinimai šiame kalėjime. Tačiau kokios viso to išvados? Jokių. Ponas Naudinas e, nutekino labai svarbę informaciją visam pasauliui, svarbę visai pasaulio visuomeniai. Tačiau visi ženklai rodo, jog teisinių to padarinių mes nematome. Kokius konkrečius žingsnius darys ES, kad tas teisinis nusižengimas e, turėtų kažkokius konkrečius teisinius padarinius? Dėkuoju. Ponas Fos, ačiū, panė pirmininkė, dėku, e, norėčiau jūs taip pat pasveikinti su gimtadieniu, o dabar pereiti prie temos. SWIFT susitarimo vertė viena vertus yra susijusi su kova su terorizmu ir kita vertus su duomenų apsauga. Ir šiuo metu visiškai nesuprantu, kodėl remianti šį e, teisinių pagrindų mes negalime e, stabdyti SWIFT susitarimo, kol nebuvo, nėra surinkti konkretus jungtinių valstybių nederamo elgesio įrodymai. Europos parlamentas jau yra konstatavęs, jog e, Jungtinės valstijos jau ir praeitie netinkamai elgesi e, rinkdamos duomenys apie e, įvairius asmenys prisidengusios kova su terorizmu. Mes turime pademonstruoti, kad esame pajėgus imtis atsakomųjų veiksmų, tačiau kol kas šito nedarome. Mano manimu, susitarimo suspendavimas ar kas nors panašaus e, nebūtų įtin atsakingas žingsnis. Ir kitas klausimas, kodėl mes reikalaujame iš viso nutraukti šį susitarimą, kol dar nepasibaigė tyrimas. Tokiu būdu mes patys atrodome nepatikimi, kadangi nesiremėme konkrečiais tyrimo rezultatais ir įrodymais, kurių mes šiuo metu neturime. Uh, ir komisijos narė taip pat neatsako, jog mes, ne, e, e, mes e, nusižengėme te, sutarties nuostatoms, o kai kalbame apie duomenų apsaugą ar reikalavimus, techninius reikalavimus, kol kas neturime jokių konkrečių įrodymų, ką, ką netinkamai yra padariusios Junktinės valstijos, išskyrus tai, ką išgirdome iš žiniasklaidos ar e, skaitydami e, atitinkamos Junktinių valstijų tarnybos e, e, vadovą. Mes turime dvi galimybės veikti, tai yra teisėta ir neteisėta ir aš nesuprantu, kodėl e, negalime remtis pirmiausia teisėtomis priemonėmis e, ir dabar kol kas norime imtis kažkokių neteisėtų žingsnių. E, ir yes, that was one additional minute. Nevertheless, colleague Voss, uh, uh, Pone Fos, jūs viršijote savo laiką visą minutę, tačiau jums ponė Intvel dar ir užduoda papildomą klausimą. Yes, um, Foss, here... Ačiū, ponė Fos. Visi čia mini faktus. Buvo pateikta daug teiginių apie tų duomenų naudą ir būtinybę kovojant su terorizmu. Tačiau tie teiginiai yra visiškai nepagristi. Nepaisant to, noriu jūsų paklausti, ar jūsų frakcija ir ar jūsų vyriausybė pritartų tam, kad Europolo kibernetinių nusikaltimų skyrius atliktų tyrimą. Nei aš, nei jūs nesame ekspertai. Mes nesame buvę SWIFT viduje, nematėme tos tarnybinės stoties. Taigi, ar pritartumėte tam, kad ekspertai vietoje ištirtų, ar buvo neteisėta prieiga ar ne, ar egzistuoja ir ar egzistuoja tokia neteisėtos prieigos galimybė, ar jūs pritarsite šiam pasiūlymui? Negaliu suprasti, kodėl, pavyzdžiui, Vokietijos vyriausybė negalėtų būti suinteresuota tuo, kas įvyko. Ir dėl to ne visiškai suprantu jūsų klausimą, jo prasme. Kita vertus, turiu pasakyti, kad mes pati e, prašėme SWIFT atsakymų ir SWIFT e, atitinkamos tarnybos gali e, atpažinti tam tikrus veiksmus ar jų pėtsakus. Dėl to mes kol kas galime tik tai tiek pasakyti, kad neturime konkrečių neginčiamų įrodymų. Ir jeigu elgsimės neteisėtai, nusižengsime teisės nuostatoms, tuomet iš esmės turėsime e, tiesiog spręsti, ar e, e, toliau leisti galioti sutarčiai ir, ir panašiai. Dėkoju. Thank you, President. My colleague... Kolega Morajas. Ačiū. Vienas kolega jau išreiškė daug mano frakcijos būkštavimų. Tiesiog norėčiau pakalbėti apie tyrimą, kurį minėjo ponas Fos. Aš kėliau klausimą dėl to, ar tyrimą turėtų atlikti Europolo kibernetinių nusikaltimų e, skyrius, tyrimo skyrius. Mm, buvo klausima, ar galima tirti tam tikros žvalgybinės e, informacijos prieigos pažeidimus. Ir jeigu nors viena valstybė norėtų paprašo, dėja tarybos atstovų dabar nėra. Ir manau, kad keliamas egzistencinis klausimas, ar apskritai reikėtų E, tirti Snaudeno nutekintą informaciją. Tačiau tai yra atskiras klausimas. Manau, mes turėtume pagalvoti, ar galime e, išnagrinėti tai, kas vyksta e, su SWIFT susitarimu. Bet matau, kad ponas Fos jau nusijėmė ausinės ir jis visiškai ne, nesiklauso. Paprašysiu dabar man dar 15, kad duotumėte man dar 15 sekundžių. Iš tikrųjų mes nežinome, kas vyksta, kadangi e, tyri, tyrimo metu mes turime tik pasiremti liudytojų bendradarbiavimu ir mes turime pasikliauti tuo tyrimu ir tada priimti politinį sprendimą, ar atšaukti sustarimą, ar sustabdyti jo, jo galiojimą. Tačiau mes, parlamento nariai, negalime priimti to sprendimo, kiek suprantu, kad būtų priimtas sprendimas reikia daugumos taryboje. Ir ponia Infeld teisingai pasakė, kad mes ateityje turime tam tikrų galių, kai bus diskutuojami panašus susitarimai, tai bus mūsų politinis svertas. Taigi Savo frakcijos vardu, per daug nesigilinamas į detalės, noriu pasakyti, kad mums SWIFT sustarimas atrodo yra labai svarbus, mūsų frakcija dalyvavo dėrybose šiame parlamente, mes suprantame, kokį poveikį tai daro sunkum, saugumui ir mes e, labai rimtai vertiname tą poreikį, poveikį. Vis dėlto, jeigu bus atliekamas tyrimas, išsamus tyrimas, tada mes atliksime savo vertinimą ir priimsime politinį sprendimą dėl galiojimo sustabdymo, laikino galiojimo sustabdymo ir naujų dėrybų. Tai yra rimtas sprendimas, kurį turime priimti. Tai yra ir politinis sprendimas. Dėkoju, kolegai Morajas. Dabar suteiksiu žodį ponui Meijer. Ačiū, ponė pirmininkė. Man atrodo, kad mažiausia, ką turėtume padaryti, tai sustabdyti susitarimo galiojimą. Tai yra tas minimumas, kurį čia galime padaryti. Mes, europiečiai, turime apginti savo suverenitetą, turime ginti žmogaus teisės Europos Sąjungoje. Kai kurie žmonės nema, nenori matyti to, kas yra visiškai aišku. Šiaurės Amerikos administracija užsijima šnipinėjimu ir tai yra didžiausia masto operacija po antrojo pasaulinio karo. Tačiau daug kas nenori to pripažinti. Vis dėlto yra pakankamai e, įrodymų, kad tai buvo daroma. Taip pat buvo elgiamas ir kai kuriuose Pietų Amerikos e, šalyse. Ir pavyzdžiui, ir Brazilijos prezidentė, gavusi tokių pačių įrodymų, kaip ir mes, suprato, kad ir ji buvo šnipinėjama ir ji pareikalavo prezidento Obamos pasiaiškinti. Aš manau, kad ES turėjo elgtis taip pat, ji turėjo iš karto kreiptis į atsakingą asmenį, prezidentą Obamą, ir pareikalauti, kad jis pasiaiškintų ir prisijimtų atsakomybę. Aš manau, kad buvo E, įvykdyta nusikalstama veika, tai buvo padaryta ES, mano šalyje ir kitose valstybėse narėse. Tokie dalykai yra laikomi nusikaltimais. Ačiū. Ähm, Irenhauser, ačiū. Turėtume neužmiršti, kaip buvo sudarytas susitarimas. Junktinės valstijos prieš keletą metų nelegaliai rinko uh, SWIFT duo, bankų duomenys iš Europos piliečių, jo ką ES padarė, ji uh, e, to, tokio veiksmų nenubaudė, o kaip tik apdovanojo Junktinės valstijas, legalizavo šios veiksmus. Ir tas susitarimas man asmeniškai e, yra tiesiog neteisėtas. Ir mums reikėtų jį tiesiog atšaukti. Ir šiuose diskusijose mes turėtume elgtis sažiningai ir konstatuoti, kad e, suspenduodami susitarimą ir e, pas, pavyzdžiui, paskirdami Snaudeno kandidatūrą Sakarovo premijai gauti ar paskirdami e, darbo grupę šiuose rūmose tyrimui atlikti, nieko nepasieksime. Mes duomenis, ties, e, atsiprašau, asmenis, žmonės paverčiame eiliniais objektais, kuriuos galima stebėti, e, jų klausytis ir panašiai. Žmonės praranda savo e, žmogaus teisės, praranda savo te, teisės kaip teisiniai subjektai. E, Ir e, toks, e, tai tokiu būdu pradeda, įsivyrauja, pradeda dominuoti e, baime, visuotinė baime. Ir mums reikia naujos vizijos, kuri būtų didinga, kuri būtų didinga kaip, ši, kaip, ši, kaip, kaip visatos užkariavimas ar, ar Amerikos atradimas mums reikia išspręsti didžiuosius klausimus susijusius su interneto valdymu, interneto infrastruktūra, jo interneto e, ekonomika ir e, galų gale duomenų apsaugos klausimą turime išsiaiškinti. Dėkuoju. Eh, mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Ačiū. Ponas Vandenkamp. Pone pirmininkė, iš tikrųjų, pirmiausia, ir paprastai aš taip nedarau, norėčiau pasveikinti komisijos narę už tai, kad ji, man atrodo, tikrai seka šį klausimą realiai. Ji iš tikrųjų kalbėjosi su amerikiečiais ir aš manau, kad ponia Malstrom tikrai atidžiai stebė šį reikalą. Aš Tikrai esu susipažinęs su TFCP sistema, tikrai manau, kad Niderlandų gyventojai tikrai stebi, kas vyksta ir tai, kas įvyko. Mes, na, mūsų <clears throat> diskusijos su NSA atstovais to nepalengvina. Mes turėtume diskutuoti apie tai, kalbėdami taip pat ir apie kitus dalykus. Apsiribojimas vien tik tai terorizmo klausimų yra per daug ribotas dalykas. Reikėtų kalbėti taip pat ir apie ekonominius, ekonominius dalykus, apie politinę infrastruktūrą. Aš manau, jog ir toliau reikėtų tai traktuoti būtent taip. Mes kalbame apie sėkimą, atskleidimą, apie vairiausius dalykus. Mes tikrai turime gerbti tam tikras teisės, ypač privatumą. Mes privalome ir toliau kovoti su tokia finansinio terorizmo forma, tačiau mes turime ir ekonominių įsipareigojimų likusio pasaulio atžvilgių ir tą taip pat reikia gerbti. Ačiū. Ačiū dabar Lopės Agijar. Ačiū, ponė pirmininkė. <coughs> visai nepriklausomai nuo to, kas e, e, balsavo už tą TFTP susitarimą. E, noriu pasakyti, kad visų pirma turime laikytis faktų ir nors parlamentas visuomet stengiasi vertinti, patikrinti faktų tikrumą, ir kad ir kaip esame pasipiktinę mūsų piliečių um, pasiklausimais ir, ir kitokių šnipinėjimų, vis dėlto šiuo atveju mes dar neturime konkretaus faktų įvertinimo. Mes žinome tik tai tiek, kad NSA nepaneigė iki galo to fakto, kad SWIFT duomenys buvo renkami slapta. Uh, Taigi TFTP viso to e, ne, konkrečiai nereglamentuoja. Ir pats tas faktas jau yra e, ver, e, vertintinas kaip sutarties pažeidimas. Ir tai yra esminis pažeidimas. Mes, esame, mes turime tyrimo komitetą, kuris atliko tyrimą ir galėjome įvertinti tuos e, teiginius, tačiau e, mums e, net ir pats SWIFT neturėjo jokių galimybių pasakyti, kaipgi yra su informacijos kontrolės, saugumo užtikrinimo sistemos veikimu, ar, ar ta sistema buvo im, pajėgi atlaikyti NSA atakas. Tad reikia išsiaiškinti, ar komisija vis dar daro prielaidą, jog reikia toliau e, imtis kažkokių tai atitinkamų atsakomųjų veiksmų, turint omenyje tokį akivaizdų starties pažeidimą. Jeigu nėra visiškai aišku, um, e, nėra visiškai aišku, kad SWIFT duomenys buvo renkami nelegaliai, tuomet galbūt reikia iki galo išsiaiškinti ir galbūt iš viso panaikinti TFT pagaliojimą. Dėkuoju. Sauza Wagner. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Diskutuojant čia, šiuo klausimu ir kalbant apie jungtinių valstijų e, šnipinėjimą ir tokiu būdu e, žmogaus teisų pažeidinėjimą, mums reikia išsiaiškinti iš esmės šį klausimą ir imtis uh, priemonių, kurios būtų tinkamos, kad apsaugotume Europos piliečių teisės. Visų pirma, šį ir pasinaudodami šiuo faktu, šiuo skandalu, turime imtis būtinų reformų, siekiant užtikrinti e, asmenų teisės į privatumą. Ir tai turi būti įgyvendinta visoje ES teritorijoje. miestas mus išlaisvina, anksčiau buvo laik, laikomasi tokio, tokio, buvo girdimas toks šūkis ir dabar kyla klausimas, ar iš tiesų taip ir yra, ar Europos teisės e, e, oras kaip to miesto oras yra e, švarus ir mes jaučiame tą pilną laisvę, pilną e, visapusišką laisvę? Ar ES gina tą e, visapusišką mūsų piliečių laisvę, ar vis dėlto yra nepajėgi šito padaryti? Dėkoju. Dėkoju dabar Vaidenholca apibendrinsiu šią diskusiją. SWIFT sustarimas leidžia E, imtis jungti, e, Europos Sąjungos institucijoms, atsiprašau, SWIFT susitarimas leidžia jungtinėms valstijoms vykdyti nelegalius veiksmus ir rinkti duomenis apie Europos Sąjungos piliečius. Tačiau Europos Sąjunga e, yra įvedusi vienintelę sąlygą tam daryti, tai yra užtikrinti deramą piliečių duomenų apsaugą. Europos parlamentas yra piliečių interesų sergėtojas ir dėl to jisai turi imti savo žingsnių ir ne vien tik tai rašinėti laiškus, kad sulauktų kažkokiu atsakymu, o iš, įvertinti faktus. Ir jeigu dar nėra viskas iki galo išsiaiškinta, e, tai yra nėra konkrečiai e, konstatuota, kad užtikrinamas žmogaus, e, do, piliečių duomenų saugumas, mes negalime leisti, kad SWIFT susitarimas toliau galiotų. Mums reikia jį suspenduoti. Europos piliečiai neturėtų būti paukojami mūsų santykių su rinktinėmis varstyjomis labui. Mums būtent piliečių interesai ir teisės turi būti pagrindinis prioritetas ir negalime elgtis toliau taip kaip iki šiol ir elgtis taip, lik niekas nebūtų įvykę ir e, pritarti likčioliniams ir e, iki šiol vykstantiems neteisėtiems jungtinių valstijų veiksmams, kurie pažeidžia bet kokius ES standartus. Tai negali būti mūsų interesas. Atėjo laikas e, nusiųsti žinę jungtinėms valstijoms, kurią jos suprastų vienareikšmiškai. Dabar persime prie spontaniškų pasisakymų procedūros ir pirmiausia suteiksiu žodį kolegai Koferatė. Labai ačiū, ponė pirmininkė, komisijos narė. Aš manau, jog kalbant apie tokį jautrų klausimą, nereikėtų dabar įsivelti į tokius sunkius politinius argumentus, o parodyti sveiką protą verčiau. Mes kalbame apie galimo e, šnipinėjimo pasmerkimą, bet reikia išsiaiškinti, ar faktiškai buvo toks šnipinėjimo faktas. Yra įtarinėjimų ir galbūt mes turėtume suspenduoti tą susitarimą, apie kurį kalbame, kol dar vyksta tyrimas. Ir jeigu atlikus tyrimą bus realių įrodymų, rodančių, kad buvo padarytas nusikaltimas, tuomet turėtume kvestionuoti tą susitarimą, kurį pasirašėme. Taigi dabar reikėtų suspenduoti, vykstant tyrimui, o vėliau sulaukti faktų ir tik tada nutraukti susitarimą. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Pasaulis buvo šokiruotas tokių e, Snaudeno e, atskleidimų. E, čia yra kalbama apie pramoninį šnipinėjimą. E, prieš Braziliją, politinį šnipinėjimą prieš tam tikrus vadovus, matome, kad čia taikiniais tapo paprasti piliečiai visoje Europoje. Nepakanka komisijai suspenduoti susitarimą ir vykdyti tinkamą tyrimą. Kasgi turi įvykti? Kolega Paška. Dėkoju, ponė pirmininkė. Komisarė, aš tikrai sutinku su kolegomis, kurie ką tik pasisakė. Mūsų dėrybos, pasiūlymai dėl NSA veiklos neturėtų būti isteriški. Mūsų reakcija turi remtis faktais. Ir turime tikrai nustatyti realius faktus. Mes taip pat turime žinoti aiškiai, kokias teisės turi Europos Sąjunga. Pono Kaueno laiškas negali pakeisti mūsų pačių vykdomos veiklos, mūsų e, sėkimo atsakingų institucijų veiklos. Mes turime išsiaiškinti ir patvirtinti faktus šiuo atveju. Tuo pagrindu mes turime informuoti savo uh, draugus amerikiečius apie rezultatus. Neturėtume paprasčiausiai leisti Amerikos atsakingoms institucijoms daryti tai, ką jos įsivaizduoja. Mūsų piliečiai, ypač jaunesnieji piliečiai, dabar yra labiau informuoti negu kad bet kada anksčiau. Jie žino, kokios yra jų teisės ir pareigos, taigi mes dar turime prie šito grįžti. Ačiū. Ekstremizmas nėra tai, ko mums šiandien reikia. Klausimas kyla ne dėl to, kas vyksta Europoje, bet taip pat ir kas vyksta kitoje Atlanto pusėje. Pasirodo, kad jie nuolat šnipinėja mūsų piliečius. Mūsų demokratiškai išrinktos vyriausybės nieko nedarė šiuo klausimu. Ir jeigu tokia sistema buvo panaudota prieš mūsų piliečius, aš manau, jog tai yra nepriimtina, tai lyg ir totalitarinė valstybė. Galiu Jums pasakyti, jog man nereikalingas toks totalitarinis saugumas, man yra reikalinga laisvė. SWIFT susitarimas turi būti panaikintas. Ačiū. TFTP susitarimas yra tarptautinis susitarimas, dėl kurio mes susidarėjome. Kai kuriems iš jūsų nepatiko šis susitarimas, jūs balsavote prieš. Tai gerai, tokia yra jūsų teisė. Kai kurie iš jūsų balsavote taip, bet nenoriai. Bet mes ir jūs balsavome už šį susitarimą didelę balsų persvarą šiame Europos parlamente. Mes susidarėjome kartu dėl labai aiškių nuostatų, dėl apriepties, duomenų apsaugos, dėl įvairių taisyklių, kas turi prieigą ir taip toliau. Mes atlikome peržiūras, kurios parodė, jog šis sustarimas, šios sustarimo buvo laikomasi, teikėme pasiūlymus dėl jo tobulinimo, taip pat atlikome įvertinimą, kaip kad jūs prašėte dėl sistemos naudingumo. Ta ataskaita yra parengta, tačiau kol kas dar yra sulaikyta dėl to, kad vyksta diskusijos dėl tokių nepagristų teiginių. Ir netrukus su jumis pasidalinsiu tą ataskaitą dėl susitarimo naudingumo. Ji teikia labai aiškius įrodymus, rodančius, jog šis susitarimas padėjo jungtinėms valstijoms, taip pat ir Europai, nustatyti teroristų finansavimą ir buvo labai naudingas vykdant tam tikrus tyrimus. Jūs sutiksite, netgi jums jie ir nepatinka šis susitarimas, jog negalima suspenduoti sutarimo remiantis žiniasklaidos nepagristais teiginiais. Šie nepagristi teiginiai buvo ir yra man iš komisijos pusės žvelgiant e, labai svarbus, užduodant svarbius klausimus JAV siunčiant laiškus, e, vykdant telefoninius pasikalbėjimus ir taip pat e, mano asmeninio susitikimo šį pirmadienį metu su ponu Kauenu. Jis atsakė daugelį klausimų, vis dar lieka klausimų, kuriuos jam reikės užduoti. Taip pat kai kurie iš jūsų, manau, iš Libė komiteto vyksite į Vašingtoną ir turėsite galimybę patys užduoti klausimus ir sulaukti paaiškinimų. Mes, jis mus patikino, jog nebuvo pažįstas susitarimas, ir nebuvo suteikta tiesiog neprieiga prie SWIFT duomenų bazės Europoje. Ir aš norėčiau, kad jis tai pateiktų raštu, aš to paprašiau. Mes taip pat aptarėme, ką taip pat ir jūs minėjote šiame laiške ir dėl kitų dalykų susijusių su SWIFT formatu. Mes tai aptarėme detaliai. Kaip žinote, yra ir kitų SWIFT formatų, kuriais naudojasi finansinės institucijos visame pasaulyje. Tai taip pat yra nurodyta mūsų susitarimo preambulėje. To neapima mūsų sustarimas. Pavyzdžiui, tai gali būti SWIFT formatas iš trečiosios šalies arba vykdant kitokį tyrimą ir jie praneša NSA arba Amerikos atsakingoms institucijoms apie įprastinį policijos darbą vykdant tyrimą. Tai nėra susitarimo pažeidimas ir aš paprašiau pateikti daugiau paaiškinimų tam, kad būtų galima visiškai suprasti, kaip tai veikia ir kad būtume visiškai tikri, jog šie mechanizmai nepažeidžia TFSP susitarimo. Aš taip pat paklausiau dėl to vadovu, apie kurį kai kurie iš jūsų užsiminėte ir apie ką kalbėjo žiniasklaida. Atsakydamas į tai, pasakartris Cohenas pasakė, jog pareigūnai gauna apmokymus apie tai, kaip veikės finansinės sistemos, tačiau jis mane patikino, jog NSA pareigūnai nėra apmokomi e, naudotis SWIFT arba nelegaliai prieiti prie TFSP duomenų bazės. Taigi mes gavome tokius atsakymus šiuo metu, mes vis dar laukiame tolesnių paaiškinimų ir kai kurių iš jų taip pat ir raštu ir tuomet mes turėsime platesnį vaizdą apie tai, kas vyksta įvairiose darbo grupėse. Taip pat ir jūs vykdote darbą čia, e, vyksta darbas tyrimo komitete, Europos komisijoje, e, Teisingumo ir vidaus reikalų generalinėme direktorate vyksta darbas, Lietuvos pirmininkaujantį Lietuvą taip pat vykdo savo darbą dėl NSA ir teigiamų, teigiamo šnipinėjimo e, Europos piliečių atžvilgių. Taigi vyksta diskusijos ir tikimės, jog galiausiai galėsime pateikti konkrečius pasiūlymus apie tai, kaip būtų galima patobulinti duomenų apsaugą Europos piliečiams. Mes taip pat labai atidžiai stebime tai, ką teigia prezidentas Obama iki šiol jis siekia paramos kongrese tam, kad būtų galima aiškiau reglamentuoti tai, ką daro ir ko nedaro NSA. Tačiau, kaip jau sakiau anksčiau, šiuo metu mes kontaktuojame su SWIFT ir JAV vyriausybė ir mes nesulaukime jokių įrodymų, rodančių, jog buvo pažįstas SWIFT sustarimas. Dėl to aš nepasisakau už tai, jog reikėtų suspenduoti šiuo metu SWIFT sustarimą. Labai ačiū. Dėkojame komisijos nariai Malmstrom, mėly kolegos. Pone Invelt, mes dabar negalime apsinaudoti tą procedūrą, diskusija yra baigiama. Norėčiau Jums priminti, kad atitink, dėl atitinkamos rezoliucijos balsuosime kitoje plenarinėje sesijoje.